Eh, Labą dieną, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Dabar eh, pagal mūsų darbo tvarkę turėtume eh, nagrinėti aštuntąjį klausimą, nes yra, šeštas ir septintas klausimai perkelti į vėlesnį laiką. Aštuntasis klausimas su nestabilumu susiję migracijos rautai. ES užsienio politikos taikymos rytis ir vaidmuo. Čia mes turime svarstyti nuomonės projektą. Ir dabar suteiksime žodį poniai Keller. Jis pateiks savo, pateiks savo dabar pranešimą. Migracija mūsų komitetui yra labai svarbus dalykas. Migracijos yra daug aspektų. Ir norėčiau tik jum priminti, kad Afetas 16 dieną balsuoja, kovo 16 dieną balsuoja, o mes balsuojam 28 vasario, o dvi, paskutinė diena pateikti pakeitimams yra antroji vasario iki 6 val. vakaro. 2 vasario 6 val. vakaro. Toks yra laikas visiems pakeitimam pateikti. O dabar pirmiausia sutiksime žodį poniai Keller. Dėkui. Norėčiau pristatyti nuomonės projektą. AFET komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą. Tema su nestabilumu susiję migracijos rautai, ES užsienio politikos taikymos rytis ir vaidmuo. Tokį pranešimą rengia AFET komitetas, DEVE e komitetas pateiks nuomonę ir LYBE komitetas, mūsų komitetas taip pat turi pateikti nuomonę. Tie du dokumentai buvo pasiūsti šešėliniams pranešėjams. Afet ir Dėvė, aišku, didžiausia dėmesį skirs migracijos išorės aspektams, dėl ko vyksta migracija, kaip jinai vyksta ir taip toliau. O mūsų, aišku, komiteto tikslas yra e, apžvelgti tuos aspektus, kurie yra susiję su piliečių laisvių teisingumu ir vidaus reikalais, pavyzdžiui, e, su tais klausimais, kas vyksta pasienyje. Mano pasiūlymai yra dokumente. Aš e, pabandžiau pateikti konkrečius pasiūlymus. Ir tie pasiūlymai norėjau, kad būtų konkretus. Pavyzdžiui, Norime, kad, būtų, kad komisija skirtų daugiau dėmesio teisėtai migracijai, kad šis aspektas būtų sustiprintas, nes tai taip pat susijęs su organizuotu nusikalstamumu jeigu žmonės galės legaliai emigruoti, tai jiem tada nereiks kryptis į nusikalstamas struktūras, kad galėtų patekti į Europos Sąjungą. Toliau mes kalbame apie migraciją dėl klimato veiksnių arba dėl aplinkosaugos veiksnių. E, siūlau, kad čia dar mhm, reiktų išsameu panagrinėti šios dalykus. Ir taip pat siūlau teikti papildomą prieglapsti tiems migrantams, kurie keliauja dėl klimato arba dėl aplinkosaugos veiksnių. Nes tai galėtų būti tam tikras tarpinis sprendimas, kol rasime kol primsime galutinį sprendimą, taip pat siūlau, kad reikia numatyti e, stebėsenos sistemą, pasižiūrėti, ar laikantis Šengeno susitarimo užtikrinamos e, pabėgėlių prieglopšio prašytojų teisės. Ir taip pat siūlau panagrinėti Frontex veiklą, veiklą, kiek tai susiję su migrantų srautų valdymu ir su žmogaus teisų užtikrinimu. Ir nuomoniai e, parengti turime tik vieno puslapio. Mūsų nuomonė gali būti tik puslapio apimties. Taigi tokia būtų mano siūloma nuomonė. Galbūt dar reiks ją šiek tiek pakoreguoti ir įtraukti kitus aspektus, kurie turėtų būti įtraukti. Kol kas mes turime tik vieno puslapio mm, galimybę. Ir norėčiau pasakyti, kad kolegos tikrai gali pateikti savo siūlymus, savo pakeitimus iki antrosios vasario pasikeitė laikas dėl to, kad reikia skirti tam, tikro, e, tam tikrą laiko tarpą dokumentams išversti. Mes savo komitete turime e, skirti pagrindinį dėmesį tik tiems aspektams susijusiems su migracija, kurie yra susijęs su mūsų komiteto mm, veiklos rytimi. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams, sekretoriatui, už indėlį, už bendradarbiavimą. Tiek galėčiau pasakyti. Labai ačiū. Dėkoju, ponė Keller. Dabar suteikiu žodį diskusijom, suteikiu galimybę visiems norintiem pasisakyti. E, pirmas, matau, ponas Mišelis nori kalbėti. Prašom, prašom žodis jums, ponė Mišeli. Dėkui. Manyčiau, kad, kalbant apie šią temą, reiktų prisiminti žmonijos istoriją. Nes žmonijos istorija tai pirmiausia yra migracijos istorija. Nėra nulinės migracijos ir niekad jos nebuvo ir nebus. Ir aš manau, kad svarbiausia, tai yra svarbus dalykas, kurį reikia nuolat prisiminti nes imigracija visat žiūrima į problemą. Šis klausimas yra dramatizuojamas, bet migracija pirmiausia yra natūralus dalykas. Ir būdamas liberalas, nenorėčiau, kad migracijos galimybės nebeliktų. Ir dėl to visi ribojimai, mano nuomonė, tik trukdo žmogui e, siekti to, kas jam yra natūralu. Tai yra siekti gyvenimo, e, oraus žmogiško gyvenimo. Ir tam jis turi teisę. Mūsų epochoje, mūsų laikmečių migracijos klausimams skiriamas labai didelis dėmesys, yra kilmės šalis, tranzito šalis, priimančios šalis šiuo metu pasaulyje migruoja 214 milijonų žmonių ir norėtųsi, kad migracijos politika remtųsi teisėta ir teisėtų ir teisingų pagrindų, kad žmonės ne tik galėtų migruoti, bet migruodami mm, galėtų užsitikrinti savo orų ir padorų gyvenimą. Ir aš manau, kad tai bus tik naudingiau, kad, kad migracija būtų naudinga viso, visom suinteresuotom šalim. Ir dėl to kilmės šalise reikia daugiau investuoti kad būtų sukurtos darbo vietos kilmės šalise ir kad žmonės iš tų šalių nebūtų priversti migruoti. Taigi, kad jie laisvai, iš tiesų laisvai nespaudžiami jokių veiksnių galėtų nuspręsti, ar jie nori išvažiuoti ar ne. Pavyzdžiui, tai galėtų būti e, atitinkamas centras, migracijos valdymo centras, e, kuris informuotų potencialius migrantus apie galimybę migruoti, apie galimybę gauti darbą, taip pat supažindintų su nelegalios migracijos pavojais. Toks centras e, komisijoje inicijuotas Mali, e, bendradarbiaujant Ispanijai ir Prancūzijai. Ir tokius panašius centrus galėtume steigti kilmės šalise arba tranzitinėse šalise. Ir tai padėtų e, spręsti dalį problemų. aš susidarau tokį įspūdį, kad kai mes kalbame apie migraciją, mes visą linkę šį reiškinį dramatizuoti, nors tai yra absoliučiai natūralus reiškinys. Imigraciją nereikia žiūrėti vien kaip į problemą. Migracija yra natūralus reiškinys ir norėčiau pasakyti, kad labai dažnai teigiant, kad migrantai nėra tautos geriausioji dalis, bet dažniausiai būtent geriausioji tautos dalis migruoja. Nes tai yra žmonės, kurie siekia daugiau negu kiti. Ir norėčiau jum priminti, kad dar kartą, kad migracija yra natūralus reiškinys ir į ją nebūtų, turi, neturėtų būti žiūrima vien tik kaip į problemą, nors galbūt migravimo, migracijos e, dalykus spręsti yra ne visat lengva. Pone Holmeier. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju kolegijai už projektą ir už galimybę surenkti diskusiją tą temą vyko, vyko labai plačios diskusijos iš anksto ir aš norėčiau tik padėkoti pranešėjai už tai, kad jie aprašo skirtingas migracijos priežastis. E, taip pat šiek tiek daugiau kalbam apie reikalingas reformas. Aš pirmiausia norėčiau išsakyti savo pageidavimus kolegiai. E, mes kalbam ne tik apie organizuotą nusikalstamumą. ir apie tai, e, kaip legaliai galima organizuoti migraciją. Aš žinaugi, kad jeigu būtų sukurti derami teisėtos migracijos keliai, tai nusikaltėliai būtų mažiau suinteresuoti ten dirbti ir tada mažiau ten matytume tokių reiškinių kaip priekyba žmonėmis ir panašiai. Manau, kad mūsų komitete reikėtų pagalvoti daugiau apie legalią migraciją, nes tas klausimas yra labai svarbus bendrai kalbant apie migraciją. Antra, galėčiau pridurti, kad E, kiti šios ryties klausimai yra lygiai taip pat svarbus. Ir man šiek tiek e, neramu dėl kai kurių minčių ten išsakytų. Mūsų pareiškimai neretai skamba labai uh, globaliai. Mes kalbam tarsi apie viso pasaulio žmonės, klimato katastrofą ir panašiai. O mes ES manome, kad mes tarsi turime galimybę išsakyti tokią absoliučią nuomonę, ar tai kalbėtume apie trečiasią šalis ar apie ką kitą. Uh, Aš manau, kad čia reikėtų šiek tiek e, atsibusti ir pasuprasti, kas iš tiesų vyksta. Žinoma, reikia turėti e, tikslą va, reaguoti kuo plačiau ir toliau, tačiau mes negalime e, labai būti drąsus ir įsivaizduoti, kad galim e, reglamentuoti visą pasaulį ir Europos balsą priversti dominuoti visame pasaulyje. Ponas Bronks. <coughs> Yes, um, as you might expect, there's little with which I sympathize. Taip, kaip e, turbūt suprantate, aš labai nedaugam šiame pranešime pritariu. Tačiau žodis nestabilumas, manau, yra įvardintas e, kaip, kuris yra įvardintas kaip migracijos priežastis, man pasirodė labai priimtina mintis. Manau, kad yra keletas nestabilumo priežasčių. Pirmiausia, vakarų šalių vykdomas karas, agresyvus karas tiesiogiai arba dažnai netiesiogiai, ypač artimuose rytuose, kur tai yra daroma per tarpininkus. Antras dalykas - globalus kapitalizmas, kuris žmonės traktuoja kaip gamybos e, objektą ir neretai mes tik ieškome pigios darbo jėgos. Antras dalykas - mes e, žmonės skatiname sutelkti dėmesį į grinųjų pinigų derlių, o ne e, ilgalaikių tvarių produktų kūrimą. Migracija turi būti traktuojama kaip e, natūralus ir geranoriškas procesas, kaip kažkas sakė. Tačiau yra tokių, kurie mano, kad tai yra priešingai labai blogas reiškinys. Tai išlieka atviras esminis klausimas. Kaip mes galime atskirti žmonės kaip turinčius savo kultūrą ir. E, turinčius savo gyvenimus. Trečiojo pasaulio žmonės neretai tik išsirikiuos eilėse e, oro uostuose, norėdami patekti į Europą ir tapti nedideliais europiečiais. Jeigu mes su tokiu reiškiniu sustaikysime, tai viskas atrodys logiška. Tačiau kita vertus, mes turime aiškiau suprasti, kad tie žmonės turi savo specifinę kultūrą ir yra specifinės atskiros tautos. Ir turėsime suprasti, kad importuodami trečiojo pasaulio produktą mes importuojame ne naujus europiečius, o atsivežame trečiojo trečiai pasaulio Europą. Ačiū, panas Mulderis. Labai trumpai, ponė pirmininkė, aš nesu tikras, ar aš gerai supratau ponę Keller. Galbūt migracijos priežastis mes matome skirtingai, tačiau kiek aš supratau ją kalbant angliškai, kas yra jai svetima kalba kaip ir man, e, egzistuoja naujas reiškinys kaip klimato migrantai, jeigu aš teisingai jūs supratau. Kaip jūs galėtumėte apibriežti klimato migrantą? Okay. Mrs. Ernst. Ja, vien... Pone Ernst, labai ačiū. Aš manau, kad buvo labai gerai. E, padaryta, kad ponė Keller iškėlė klimato kaitos problemas. Jeigu pažvelgtumėm į istoriją, tai pamatytume, kad judėjimo priežastis keičiasi, ypač tai akivaizdu pastaraisiais metais, kai pradėjo reikštis, pavyzdžiui, klimato katastrofos. Taip pat pastebime, kad vandens pradeda trūkti vis daugiau ir daugiau regionų. Lygiai taip pat e, pradeda dominuoti monokultūra ar mano kultūros žemės ūkėje, kas nebeužtikrina um, aprūpinimo maistu. Pasaulis evoliucionuoja ir dėl to atsiranda naujų rušių uh, E, migrantų srautai. Ir tuos skirtingus migrantus mes turėtume traktuoti kitaip. Pirmiausia, kai kalbame apie klimato e, migrantus, mes juos turime traktuoti kaip tokius. Ir mes turime suprasti, kad jie išėjo iš savo tėvynės būtent dėl klimato kaitos. Tai tapo tikrąją migracijos priežastimi. O antra, turime pagalvoti, kaip mes E, galime atremti tas priežastis verčiančią žmonės judėti. Tai yra pasaulio politikos reikalas. Neretai tai yra susijęs su e, pagalbas besivysančiam šalims politika. Ir išlieka klausimas, kaip mes galime prisidėti prie e, žmonių galimybių, gebėjimo išlikti savo kilmės valstybėse. Mes vietoj to, kad reaguotume į migraciją, turėtume skatinti tų žmonių gyvenimo gerėjimą e, jų tėvynėse. Ačiū. Um, sorry, a... Fadžioli, atsiprašau, aš šiek tiek pavėlavau, dėja negalėjau klausytis diskusijos pradžios, tačiau vis tik jaučiuosi įpareigota e, aptarti jūsų nuomonę kaip šešėlinė pranešėja. Su Frančiska mes keletą kartų kalbėjome apie jūsų nuomonę ir e, kitų kitų kolegų dirbančių šiame dosie nuomonės. Kaip kolegos išsakė, reikia migracijos politiką labai rimtai pergalvoti. Man atrodo, yra svarbu suvokti, kad savaime nestabilumas yra labai stipri e, varomoji jėga, tarsi priežastis e, verčianti žmonės migruoti. E, E, kalbame apie klimatą kaip migracijos priežastį, bet aš nemanau, kad to užtenka. Šiandien dauguma migrantų atvažiuojančių ES atvyksta dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Todėl reikėtų labai didelį dėmesį mūsų nuomonėse skirti imigrantams, kurie atvyksta dėl socialinių ir ekonominių priežasčių, dėl skurdo, dėl neteisingumo, dėl totalitarinių sistemų dominavimo, dėl rasinių sunkumų. Reikia tvirčiau akcentuoti tų žmonių integravimo ir socialinės įtraukties pusę. Aš e, ketinu pranešimą papildyti keletų pakeitimų. Tai, ką padarė ponė Keller, yra teisinga. Klimato kaita e, yra migracijos priežasis ir migrantai dėl klimato ateityje, e, manau, jų skaičiai tik išauks. Tai yra teisingas požiūris, bet nepamirškim, kad šiandien į ES daugoma migrantų atvyksta dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Tai būtų mano akcentas ir aš norėčiau tą pabrėžti pranešime. Other... Dėkuoju, panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Bent jau tokių nematau, taigi, ponė, kelias žodžius sutikimės jums. Dar kartą jums buvo pateikti konkretūs klausimai. Ir būtų įdomu, jeigu jūs galėtumėte juos atsakyti ir pakomentuoti ir kitas pastabas. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš pritariu ponui Mišeliui. Aš e, savo dokumente paminėjau, kad migracija yra reiškinys, kuris e, visuomet egzistavo ir prisidėjo prie Europos e, kultūros praturtinimo. Bet to žinome, kad neįmanoma sustabdyti migrantų srautų. Šitą žinome iš e, Frontexo patirties. E, e, Viduržymė jūros salose ir žinome, kaip migrantai persikelia į Maltą, į Kretą ir taip toliau. Uh, Taigi aš norėčiau, kad migracija būtų tai vertinimas kaip teigiamas reiškinys ir kad e, mūsų migracijos politika būtų naudinga migrantams, nes migrantai paprastai išvyksta iš, ša, iš savo šalies ne savo norų, bet dėl to, kad juos verčia taip ir ties aplinkybės. Todėl turime daugiau dėmesio skirti migracijai ir aš stengiausi pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume palengvinti galimybės migruoti visiems. Be to, aš pažymėjau, kad didžioji dauguma migrantų pasaulyje neatvyksta į Europą. Pakistanas, Sirija bei kitos šalis priima kur kas daugiau migrantų. Pas mus atvyksta migrantai atvyksta irgi, tai irgi tik iš tam tikrų šalių. Yra dar keli dalykai, kuriuos galima būtų inkorporuoti į tekstą, nes aš to nepadariau dėl to, kad nenoriu, kad dokumentas būtų pernik ilgas. Toliau, klimato migrantai. Tai yra migrantai, kurie keliauja dėl klimato kaitos sukeltų padarinių. Tai yra žmonės, kurie yra priversti išvykti iš savo šalies dėl to, kad kyla jūros lygis arba dėl to, kad dikumėja jų žemės. Uh, Be abejo, galima būtų kalbėti labai ilgai, dėl ko, pavyzdžiui, sustiprėjo dikumėjimas, ar dėl to, kad keičiasi klimatas, ar dėl to, kad buvo iškirsti miškai. Bet vienai per kitaip mes žinome, kad tokių migrantų nuolatos daugėja ir netgi manoma, kad 50 procentų visų perkeltųjų asmenų yra asmenys, kurie yra priversti palikti savo uh, gimtinę dėl klimato kaitos sukeltų reiškinių. Būtent šie žmonės yra, yra apibūdinami kaip klimato migrantai. Ir panašu, kad šis reiškinys tik blogės ateityje, kadangi klimatas, kaip žinia, keičiasi. Aš taip pat stengiuosi paminėti ir migracijos socialinės ir ekonominės priežastis, tačiau neturėjau pakankamai vietos tam, kad išsamiau aptarčiau integracijos klausimą. Aš sąmoningai uh, nekalbėjau apie tai, ką mes galime veikti trečiose šalise tam, kad pagerintume žmonių gyvenimo sąlygas, nes manau, kad tai priklauso AFETO ir DEVI komitetų e, kompetencijai. Ir vėlgi aš neturėjau pakankamai vietos visoms šioms mintims įsakyti. Manau, kad sugebėjau sakyti visus klausimus ir, kaip minėjau, su malonumu lauksiu jūsų pakeitimų, kuriuos galime pateikti iki vasario antros dienos. Aš nekantriai lauksiu visų jūsų pasiūlymų. Dėkuoju. Thank you, Mrs. Ačiū Jums, ponė Keller. Jei daugiau norinčių komentuoti šio dokumento nėra, tuomet aš norėčiau Jums priminti, kad mes balsuosime vasario 28 dieną, o pakeitimus galima teikti iki vasario 2 dienos. Gerai, tuomet periname prie kito darbo tvarkės projekto, tai yra prie 9 punkto, prie Šengeno akį nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje. Mūsų kolega, ponas Karlo Koelio, yra pranešėjas, o aš savo ruoštų norėčiau Jums pirmiausia priminti, koks yra šios diskusijos kontekstas. 2010 m. lapkričio 11 d. taryba atsiuntė e, sprendimą dėl šiandieno iki nuostatų visapusiško taikymo Europos parlamentui tam, kad Europos parlamentas išsakytų savo nuomonę. Libė komitetas, gruodžio 16 dieną, Libė komitetas pareikalavo, kad e, taryba suteiktų mums galimybę susipažinti su galutinėmis ataskaitomis dėl Bulgarijos ir Rumunijos pažangos, bei kad leistų mums taip pat pamatyti, kokios rekomendacijos buvo pateiktos šioms šalims ir kad, kad mes galėtume vertinti, ar valstybės narės, minėtos valstybės narės įgyvendino šias rekomendacijas. Uh, Mes manome, kad šie dokumentai mums buvo visiškai būtini, kadangi juose yra išdėstyti labai svarbi informacija ir ji yra mums reikalinga tam, kad mes galėtume baigti savo darbą kuo skubiau. Tai yra, kad mes galėtume patvirtinti savo nuomonę jau vasario plenarinėme posėdėje. Tačiau prieš suteikdama žodį ponui Koelio, aš norėčiau Jums priminti, kad pagal naują pasiūlytą darbo tvarkaraštį pranešimo projektą mes ketiname svarstyti vasario trečią dieną. Po to pakeitimus e, galima galima būtų pateikti praktiškai iš karto tam, kad mes galėtume svarstyti ir tvirtinti šį dokumentą savo neįlinėme posėdėje, kuris įvyks Strasbūrė vasario 14 dieną. Dabar galime pradėti diskusiją, bet to tikiuosi, kad e, galėsime išklausyti ir tarybos ir komisijos atstovų, kurie pas mus atvyko. Dabar panas Koelio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė, aš turiu atsiprašyti už tai, kad kalbėjusiu nediplomatiškai, tiesiai šviesiai. Ir noriu pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, paminėsiu parlamento vaidmenį, antra, kalbėsiu apie tai, kas šiuo metu vyksta ir trečia, paminėsiu, kągi turėtume daryti. Taigi, pirmiausia, parlamento dalyvavimas šiame darbe. Taip kaip jūs ir priminėte, ponė pirmininkė, taryba lapkričio mėnesį paprašė, kad mes pateiktume savo poziciją dėl šio klausimų. Gruodį mane paskyrė pranešėjų ir gruodžio 16 dieną mes paprašėme, kad mums būtų pateikti minėti dokumentai. Viską labai aiškiai norime pasakyti. Mūsų noras buvo padaryti viską, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų kuo skubiau prisijungti prie Šengeno erdvės. Tai yra natūralus tų šalių, šių šalių siekis. Ir jos to siekia nuo pat savo prisijungimo prie ES. Tačiau tam, kad šios šalis galėtų prisijungti prie šengeno erdvės, reikia patikrinti ir vertinti saugumo situaciją šiuose šalise. Pagal galiojančias taisyklės parlamentas neturi įgaliojimų atlikti tokio įvertinimo. Kas turėtų tai padaryti? Grupė taryboje. Ir mes juos ir kreipėmės, kad jie patiktų mums visus minėtus dokumentus. Be šių dokumentų mes negalėsime įvertinti saugumo padėties Bulgarijoje ir Rumunijoje. Dar kartą primenu, kad gruodžio 16 dieną mes kreipėmės į tarybą ir paprašėme, kad ji pateiktų, mums, pateiktų šios dokumentus šiandien, jau yra sausio 25 diena, tačiau mes negavome jokio atsakymo, jokio, dar kartą pakartoju, atsakymo iš tarybos. Savo įprastiniais kanalais sužinojome, kad taryba jau apsisprendė dėl savo nuomonės, dėl savo sprendimo, kuris yra neigiamas, tai yra parlamentui nebus pateikti minėti dokumentai. Mes galėsime su jais susipažinti tik tai tarybos patalpose, uždaroje patalpoje. Taigi mes galime tenai nuvykti ir tuos dokumentus tenai pamatyti. Tačiau tą galės padaryti tik tai pranešėjas, koordinatoriai, koordinatoriai ir komiteto pirmininkai. Šešėliniai pranešėjai to negalės padaryti, kaip ir kiti parlamento nariai o šie komiteto nariai turės balsuoti dėl to, ar Rumunija ar Bulgarija galėtų prisijungti prie Šengeno erdvės. Taigi visi šie parlamento nariai negalės pamatyti dokumentų, remintis kuriais jie galėtų vertinti, ar saugumo e, padėtis šiuose šalise atitinka nustatytus standartus. Taigi, ponia pirmkė, aš kartuoju dar kartą, tai yra visiškai nepriimtina. Man asmeniškai tai problemų nekelia aš esu pranešėjas ir todėl galėsiu susipažinti su šiais dokumentais. Taigi tai nėra mano problema, tačiau aš manau, pirmininkė, kad tai yra jūsų problema. Tai yra viso, tai yra parlamento pirmininko ir viso parlamento problema. Toliau. Rumunijos ambasadorius yra labai sunerimęs dėl tokios situacijos. Ir jis taip pat paprašė, kad e, saugumo reikalavimai, kurie yra taikomi šiems dokumentams, būtų sumažintas tam, kad mes galėtume su jais susipažinti. Tai yra, yra beprecedentis atvejis, kai uh, valstybės narės aukštų rango pareigūnas reikalauja, kad būtų sumažinti saugumo reikalavimai, konfidencialumo reikalavimai taikomi dokumentams. Kiek man yra žinoma, ambasadoriui netgi pavyko susitarti, kad kai kurie iš prašytų dokumentų būtų pateikti parlamentui. Per ponas Kapitanį, mūsų sekretoriato darbuotojas, taip pat panašu, kad galės gauti kai kurios dokumentus, kurie gali sudominti e, komiteto narius. Tačiau vienai per kitaip tai nėra visi mums reikalingi dokumentai. Ir tuos, tie dokumentai, kuriuos mes gausime, bus dokumentai, dėl kurių taryba, uh, kurių taryba dar nebus oficialiai patvirtinusi. Taigi gali būti, kad tie dokumentai, kuriuos mums pateiks Emilio de Kapitanė, bus negalutiniai dokumentai. Taigi Sugrįžtu prie pirmojo punkto, prie pirmosios savo pastabos, ponė Pirinkė, kad būtina reikalauti, kad parlamentas būtų gerbiamas kur kas labiau nei tai yra daroma dabar. Toliau, antras punktas. Neoficialiais kanalais sužinojau, kad panašu, jog Rumunijai nekils didesnių problemų Buvo šiokių tokių kliūčių dėl Europos arešto orderio. Tačiau oficialiai ši informacija nebuvo patvirtinta. Bulgarijos situacija yra sudėtingesnė. Konkrečiai pasienio, pasienio situacija Bulgarijoje yra sudėtingesnė, ypač e, Bulgarijos ir Turkijos pasienyje. Ir Bulgarijos valdžios tengiasi spręsti šias problemas kuo skubiau ir vienas Prancūzijos, ir vienas Vokietijos e, e, ministras parengė laišką, kuri, apie kurį jums yra žinoma. Ir šiame laiške yra parašyta, jog e, Bulgarijoje yra tam tikrų problemų, kurios gali sutrukdyti prisijungimui prie šengino erdvės. Taryba turės nuspręsti, kaip elgtis, tačiau tai nėra mūsų problema. Mums parlamente rūpi tai, kad mes turime pateikti savo nuomonę dėl pasiūlymo Bulgarijai ir Rumunijai prisijungti prie Šengeno erdvės. Ir mes turime tokią nuomonę parengti. Parengti atsižvelgdami į visus faktus. Ir trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra tai, Ką dabar turėtume daryti? Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad Europos parlamentas aukščiausių lygmenių kreiptųsi į tarybą, reikalaudamas, kad mums būtų leista susipažinti su minėtais dokumentais. Kaip tai galima būtų padaryti? Yra, yra du variantai. Gali būti, kad mes gausime dokumentus per vėlai Aš noriu Jums priminti, kad taryba turi priimti sprendimą vienbalsiai. Ir taryba gali pasakyti, kad problemos tarybos viduje yra nereikšmingos ir kad ji negali, tačiau bet kuriuo atveju negali priimti sprendimo tol, kol Europos parlamentas neišsakys savo nuomonės. Taigi taryba gali pasinaudoti e, dabartinėmis aplinkybėmis tam, kad apkaltintų mus dėl to, kad ji negeba šiuo metu priimti sprendimo. Taigi, pirmie, aš manau, kad mes turime reikalauti, kad mums būtų pateikta visa mums reikalinga informacija ir toliau turime reikalauti, kad mums būtų leista susipažinti su dokumentais. Kitaip, Jei mes negausime šių dokumentų, turime savo nuomonėje pasakyti, kad mes negalime išsakyti jokios nuomonės, kadangi mes negavome mums reikalingos informacijos, informacijos, kurie yra reikalinga sprendimui priimti. Taigi mes galime formaliai parengti sprendimą, kuriame iš esmės e, neišsakytume jokio, e, jokios nuomonės. Taip mes e, įrodytume, kad mes atlikome savo funkciją Tačiau realios nuomonės neįsakysime dėl to, kad negausime visos reikalingos informacijos. Taigi yra trys galimi scenarijai. Gali būti, kad valstybėms narėms nepavyks susitarti dėl Bulgarijos Rumunijos prisijungimo prie Šengerlino erdvės. Arba mes galime pasakyti, kad ne viena iš, valsty, iš minėtų valstybių narių negali prisijungti prie šengeno erdvės. Ir kartu galime išsakyti viltį, kad šioms šalims bus padėta įspręsti dabartinės problemas. Arba trečia, mes galime pasakyti, kad tol, kol dabartinės problemas nėra ištaisytos, Bulgarija ir Rumunija negali prisijungti prie šengeno erdvės. Bet gali būti ir taip, kad mums bus pasiūlyta, pažiūrėjau, pritarti vienos šalies prisijungimui prie uh, e, Šengeno erdvės. Jei bus tokia situacija, tuomet mes turėsime taikyti dviejų greičių požiūrį. Mes galime, pavyzdžiui, sakyti, kad problemas reikia ištaisyti kuo skubiau ir tuomet uh, abi dvi valstybės narės galės prisijungti prie šengeno erdvės. Tačiau jeigu sku, nebus imtasi skubių priemonių, tuomet mes galime pasakyti, kad ta šalis, kuri turi problemų, dar negali prisijungti prie šengeno erdvės. Tokia situacija būtų įmanoma, jeigu uh, siena tarp Bulgarijos ir Rumunijos atitiktų visus šengeno reikalavimus. Aš Jums pateikiu visą turimą informaciją. Dar kartą pakartoju. Turime reikalauti e, pagarbos Europos parlamentui. Antra, turime e, išnagrinėti, kokios vyksta diskusijos taryboje. Ir trečia, turime apsispręsti dėl, ko, dėl to, kaip dabar dėrėtų elgtis. Dėkuoju. Dėkui pranešėjui ponui Koelio už paaiškinimus. Jis yra pranešėjas šią svarbę temą. Norėčiau tiesiog pranešti nariams, kad aš kaip pirmininkas, šio komiteto pirmininkas, jau esu pabrėžęs, dėl tos svarbos, prieiti prie to, kaip mums svarbu prieiti prie dokumentų, kuriais remiantis reikia pakeisti nuomonę. Šiuo atveju tai yra galimybė e, nuspręsti, ar Šengeno aky nuostatos yra visapusiškai taikomas, taikomos Bulgarijoje ir Rumunijoje. Ir šį klausimą aš nuolat iškeldavau, bendraudamas ir su komisijos, ir su tarybos atstovais, kiekviena įmanoma proga. Kai tą sakiau ir Vengrijos nuolatiniam atstovui prie ES ir taip pat per TVR ministrų neformalią tarybą, kuri vyko Budapešte praėjusią savaitę. Ir aiškiai pasakiau, kaip tai yra svarbu ir taip pat pasakiau, kad tai yra principinis klausimas kad visi suprastų, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo, kad parlamentas turi, kad parlamentas yra dalyvauja sprendimų prieimime ir kad mes turime gauti visą reikalingą informaciją tinkamų laikų, kad galėtume pareikšti savo nuomonę. Ir kad tą informaciją gautų ne rinktiniai Libė komiteto nariai, o visi komiteto nariai, kad komitetas galėtų priimti nuomonę. Taip pat noriu pasakyti, kad visi raštai, visi laiškai, kuriuos išsiuntė sekretoriatas, mūsų komiteto sekretoriatas, visi laiškai buvo pasirašyti komiteto pirmininko, nes mes nuo pat pradžių m, mm, supratome, kad tai yra principinis klausimas. Kad mes turime siekti kad būtų įgyvendinti bendradarbiavimo principai numatyti Lisabono sutartyje. Tai yra ES institucijų bendradarbiavimo principai. Taryba turi bendradarbiauti su parlamentu, kaip, e, kadangi šios dvi institucijos yra teisėkuros institucijos. Dabar suteiksiu žodį norintiem pasisakyti ir taip pat e, tikimės, kad pasisakys komisija ir tarybos e, atstovas. Dabar tarybai, kaip žinote, pirmininkauja Vengrija. Pone Vever, e, dėkui, ponė pirmininkė, už jūsų dedamas pastangas siekiant, kad parlamento nariai galėtų atlikti tą darbą, kuris jiem priklauso. Ponas Koelio sakė, kad jis nelabai diplomatiškai kalba, bet aš irgi paremčiau jį, nes man toks susidarė įspūdis, kad tarybos pagrindinis uždavinys yra neleisti parlamentui e, atlikti Lisabono sutartyje jam numatytos prievolės, nes mes turime pateikti nuomonę dėl šio pranešimo, o taryba tik nustato drakoniškas sąlygas, siekdama, kad mes negalėtume prieiti prie dokumentų ir negalėtume atlikti savo darbo. Mes čia, mes esame parlamente ne tam, kad gertume kavą, o iš tiesų, kad dirbtume tą darbą, kuris mums priklauso ir bėgiojame, lakstome iš vienos posėdžių salės į kitą, kad spėtume viską padaryti. Praktiškai pirmą kartą turime situaciją, kai turime dirbti pasirengę įvairių scenarijų, kas būtų jeigu. Tai yra neprimtina, tai yra iš vis neįtikėtina. Ką įsivaizduoja taryba, kad mes čia veikiame? Prieš keletą dienų bandžiau save įtikinti, kad tokia situacija galbūt nėra susijusi su šiuo konkrečiu klausimu, kad tai yra tiesiog žaidimas, kurį žaidžia taryba su parlamentu, nesuprasdama, kad parlamentas ir taryba yra lygiaverčiai partneriai Europos Sąjungoje. Bet pamačius, kokie laiškai pastaruoju metu buvo išsiusti tarybai, ir kokios politinės jėgos veikia, pagalvojau, ar tik nebandoma specialiai neleisti parlamentui susipažinti su dokumentais, siekiant, kad parlamentas nepareikštų teigiamos nuomonės, kad neparemtų šių šalių stojimo, prisijungimo prie Šengeno erdvės. Ir mes tikrai turime išspręsti šį klausimą institucinių lygmenių, rytoj per koordinatorių posėdį aš pateiksiu oficialų prašymą, kad ponas Buzekas parašytų laišką tarybos pirmininkui, kad parlamentas galėtų dirbti taip, kaip turėtų dirbti. Nes šiuo metu mes negalime dirbti. Ir mano nuomonė yra visiškai neprimtina, kad tarybos generalinis sekretoriatas ir parlamento generalinis sekretorius uh, nesugeba išspręsti šio klausimo. Aš parlamentarė turiu klausyti tarybos nurodymų. Manau, pats laikas pirmininkui Buzekui parašyti laišką tarybai ir Vengrijai, kuri pirmininkauja šioje taryboje ir siekti išspręsti šį klausimą. Aš esu šešėlinė pranešėja, bet nežinau, kaip dabar elgtis. O būdama šešėlinė pranešėja, šešėlinė pranešėja negaliu prieiti prie šių dokumentų, bet kaip koordinatorė galiu. O kaip tada elgtis kolegom, kurie turi balsuoti dėl šio pranešimo, jei jie negali susipažinti su reikalinga medžiaga? Ką dabar darysime? Keisime sutartį, keisime taisyklės. Tiek galiu pasakyti šiuo momentu ir esame pasirengę glaužiai bendradarbiauti su ponu Kuei. Ponas Ensijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama e, dokumento rengėja, aš kaip socialdemokratų frakcijos šešėlinis pranešėjas norėčiau taip pat trumpai pasisakyti. Pirmiausia, aš noriu padėkoti ponui Koelio pranešėjui E, dėkoju jam už tokią išsame analizę, joje deramai vertinama dabartinė padėtis. Ir šiame pranešime akivaizdžiai yra pristatyta bendras situacijos vaizdas. Aš žinau, kad ponas Kalio sušaukė neįlinį posėdį, kuriame dalyvavo skirtingų frakcijų šešėliniai pranešiai ir tuo metu buvo stengiamasi sukurti bendrą strategiją nepriklausomai nuo mūsų politinės pakraipos. Mes, europiečiai, e, mes dirbame Europos parlamente, todėl pirmieji turime rūpintis Europos teisės aktų įgyvendinimu. Ir aš nematau jokių priežasčių, kodėl tie teisės aktai turėtų būti negyvenami. Bulgarija ir Rumunija e, nėra vienintelės suinteresuotos įstoti į Šengeno zoną. Tai yra bendras ES jurisdikcijos klausimas. Šengeno e, aki yra e, prievalė abiems valstybėms. Abi valstybės turi visapusiškai e, prisijungti prie Šengeno aki ir tai yra daroma tarintis su taryba ir su Europos parlamentu. E, sprendimas yra aišku, pagrystas e, vertinimo grupės rekomendacijomis. Ta darbo grupė turėjo labai tiksliai įvertinti padėtį. Anot mūsų, mums pateiktos informacijos, kuri yra pakankamai oficiali, Rumunija tenkina visas sąlygas. O Bulgarija iš savo pusės dar e, turi tam tikrų neišspręstų problemų. Ir taryba dabar bando tarsi atmesti e, tas išvadas ir atsisako teikti e, pranešimą apie pagrįstą tomis išvadomis. Ir todėl mes norėtume paprašyti pranešėjo, kad būtų daroma viskas, kad e, spaustume tarybą, kad jis suteiktų mums visus reikalingus dokumentus. Bet turime, aišku, nepamiršti, kad politinių sunkumų yra labai daug. Visa tai E, atspindi oficialią Prancūzijos, Vokietijos vyriausybių poziciją. E, tos valstybės iš karto pasireiškė prieštaravimą e, tam, kad Rumunija ir Bulgarija prisijungtų prie Šengeno erdvės. Sakoma, kad korupcija per daug didelė, kad iškils grėsmė visai Šengeno erdvėjai. Aš manau, kad tą reikėtų labai aiškiai prisiminti, nes. Uh, sakoma tarsi, kad jeigu Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie SIS-2, jie iškils grėsmė, bet tai yra neteisybė, nes ir Rumunija ir Bulgarija jau naudojasi SIS-2 sistema ir nieko jai blogo nedaro. Kitas dalykas - abiejų valstybių teisingumo problemos. Aišku, negalima prieš jas užmerkti akių. Aš galėčiau pakritikuoti Rumunijos vyriausybę, kuri iki šios dienos nesugeba tenkinti kriterijų, kurie yra sukūrėmi pagal bendradarbiavimo sistemą. Turiu uh, galvoje pažiūromų integravimo dokumentus. Tačiau, kai dangi yra sukurtas deras tikrinimo mechanizmas, tai neturime jokių priežasčių, kodėl neleisti tai valstybė prisijungti prie Šengeno erdvės. E, prisijungimo prie Šengeno sąlygos yra aiškios ir jos yra tenkinamos. Taryba e, į tai privalo atsižvelgti. Manau, kad dabar mūsų vaidmuo yra pabrėžti, kad vertinimas yra teisingas. Kitų sąlygų iškėlimas būtų nepriimtinas. Tai būtų neteisėta. Prancūzijos ir Vokietijos pozicija yra greičiau susijusi su tų valstybių vyriausybių santykiais. Rumunijos e, vyriausybė matytiems yra neprimtina ne tiek techninių reikalavimų netenkinimas. Aš manau, kad turime suvokti, jog visų problemų sprendimas pirmiausia yra atitinkamų vyriausybių rankose, jos turi sureguliuoti visas problemas, nes e, yra labai daug problemų, kurias turi išspręsti būtent vietos valdžia, o ne Europa, pavyzdžiui, Romų integravimo klausimas. Mes turime galvoti apie ES piliečių gerovę ir turime e, įgyvendinti ES taisyklės. Akivaizdu, kad ES turi išreikšti nuomonę dėl šių dviejų valstybių įstojimo tik remdamas įvertinimo išvadomis. Todėl aš manau, kad sprendimas, kurį jūs pasiūlėte, Tai yra reikalauti nedelsiant leisti valstybėms prisijungti prie Schengeno zonos yra geriausias įmanomas. Tai leistų mums parengti sprendimą, kuris būtų pagrystas teisėtais juridiniais e, reikalavimais. Ačiū. Pone Gans. <clears throat> Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Koelio už šį pranešimą. Aš manau, kad jis pasielgė labai diplomatiškai rengdamas tokį dokumentą. Negalime susitaikyti to, kad mes negalime susipažinti su dokumentu ir parlamentas turi balsuoti nežinodamas, dėl ko balsuoja. Be to, norėčiau šitą pasakyti dėl e, politiškai jautraus vieno klausimo. Tai yra, e, aš prisimenu Vengrijos prisijungimo prie Schengeno erdvės procesą. Aš mačiau viską labai aiškiai ir tai buvo labai svarbu ir gyventojams, ir pačiai Europos Sąjungai. Bet kokios valstybės prisijungimas prie Schengeno erdvės turi aiškios įtakos gyventojų kasdieniam gyvenimui ir visoms ES valstybėms narėms. Aš galiu pasakyti, kad e, aš esu E, pasirengusi patvirtinti, kad ES turi reikalauti vienodas taisyklės ir vienodas vertinimo kriterijus visoms valstybėms narėms. Jau ilgą laiką mes sakome, kad tų valstybių narių piliečiams prisijungimas prie Schengeno erdvės yra nepaprastai svarbus. Ir mes mm, turime nepamiršti, kad tie žmonės e, remia prisijungimą prie ES ir, remia, ir nusipelno prisijungimą prie Schengeno erdvės. Aš tikiuosi, kad Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai galės būti prijungti prie Schengeno erdvės ir ta problema nebegalės būti dar kartą keliama mūsų komitete. Prisiminkime poną pirmininką Buzeką. Jis išdėsi labai aiškę poziciją ir mes turėtume pareikalauti, kad jis toliau reikalautų visų reikalingų dokumentų mums, kad galėtume įvertinti tikrąją padėtį. Summer. Ačiū ponė Gins, dabar. Summer. Yes. Summer. Koelių. Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Koelio. Mes turime drįsti elgtis nediplomatiškai. Mes esame politikai, nediplomatai, todėl mes turime išreikšti savo nuomonę. Uh, Aš žinau, kad e, mes, kalbame, e, mes turime valstybės narise skirtingas kalbėjimo kultūras, kaip ir e, regionuose. Aš esu iš tokio regiono, kur mes kalbam tiesiai šviesiai. Ir jeigu mes visko neįvertiname teisingais vardais, tai problemos neišspręsime. Todėl mes turėtume tokios pat pozicijos laikytis ir politikoje. E, iš tarybos pusės yra tikrai gėdinga taip elgtis. Jie tiesiog nesuteikia mums tam tikrų svarbių dokumentų, o mes žinome, kad tų dokumentų yra. Jie yra dabar tik tai svarstomi tarybos pastate už uždarų durų. Aš E, manau, kad mes jau daug kartų esame kartoję, kad Europos parlamentui reikia irgi atidžiai išnagrinėti visus dokumentus. Aš parlamente jau tris kadencijas dirbu ir aš e, pirmą kartą. E, ne pirmą kartą matau tokius žaidimus su taryba, bet dabar prie mus Lisabono sutartį reikalai turėjo pasikeisti, nes mes esame bendro sprendimo prieimėjai per Libę komitetą. Vis tik tai aš manau, kad dabartinė padėtis yra šokiruojanti, nepriimtina ir parlamentas jokių būdų negali su tuo taikstytis. Kaip tebe būtų, mes atstovavome ES piliečius, ar ne? Mes atstovavome žmonės, žmonėms ir e, tie žmonės nusipelno deramo atstovavimo. Jeigu ir tam mums reikia gauti galimybę prieiti prie dokumentų. Tai yra savaime suprantama. Mes negalėsim sudaryti sprendimų dėl nieko, jeigu mes nesuprasim reikalo esmės. Jeigu tam tikri dokumentai bus nuo mūsų slepiami, tai e, kils daugybė įvairiausių įtarimų, kad e, kažkas netvarkoj. Jeigu dokumentai nėra atskleidžiami dienos šviesoje, tai mes pradedame įtarti, kad kažkas ten netaip parašyta. E, kamgi tada slėpti viskas stalčiuose? Vokietijoje e, yra šiek tiek neramu, kad Bulgarija ir Rumunija nori prisijungti prie Šengeno erdvės žmonės e, nerimauja dėl to. Tačiau mes e, niekada to nerimo neišsklaidysime, jeigu nepateisime konkrečios informacijos. Jeigu aš dabar grįšiu namo ir pasakysiu, kad taryba mums nenori parodyti dokumentų ir aš jų negaliu išnagrinėti, ir lygiai taip pat pranešėjas negali tokių dokumentų išnagrinėti, tai tada pasigirs daug skirtingų nuomonių. Mes žinome, kad politinėse frakcijose reiškiasi labai yra nuomonės, neretai jos netitinka pranešėjo nuomonės Tačiau e, jeigu mes neturim faktų, mes galim prisigalvoti, ko tik norime ir pradedame veikti aklai. Taigi e, mes turim suprasti galų gale, kad nepriimsim nuomonės, jeigu, nepriimsim sprendimo, jeigu neturėsim dokumento. Arba tada mes priimam nuomonę, kad norime viską atmesti, kadangi negavome dokumentų. Gal taip ir reikėtų pasielgti. Aš apie tai dabar per diskusiją pagalvojau. Gal mes paprasčiausiai turėtume paskelbti neigiamą sprendimą, pasipriešindami tam, kad mes negauname dokumentų. Ir ne tik pirmininkaujanti valstybė mums nesuteikia tokių dokumentų, taryba bendrai neprisideda prie mūsų veiklos. Aš gal ir negaliu tokių dalykų e, vertinti, tačiau prisiminkime, kaip reikalai buvo svarsum Belgijos pirmininkavimo metu. E, atrodo, e, kad taryba mūsų nevertina kaip liaudės išrinktų teisėtų atstovų. Jeigu mes nedelsdami negausime prieigos prie dokumentų, mes neprimsim gerų sprendimų. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjas ir komiteto pirmininkas lygiai taip pat galvoja. Ja, vielen Dank. Zunächst erst einmal geht wirklich mein Dank. Dėkuoju, ponia Ernst. Ačiū. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ir aš kaip šešėlinė pranešėja pritariu tam, kas buvo pasakyta. Ir džiaugiuosi, kad viskas buvo įvardyta savo vardais. Tokiamis aplinkybėmis neverta diplomatiškai kalbėti, reikia viską išsakyti tiesiai ir šviesiai ir, ir pasakyti, kad mes parlamente norime dirbti rimtai. Turiu kelis klausimus. Remiantis kokiamis taisyklėmis mums neleista susipažinti su dokumentais. Pranešėjas, keli šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai gali nuvykti į tarybą ir tenai pamatyti tuos dokumentus. Tačiau aš norėčiau vis tiek sužinoti, kokia konkrečiai taisyklė egzistuoja šiuo klausimu. Bet to man neaišku, kodėl toks reikalingas toks slaptumas, kodėl mes negalime pamatyti šių dokumentų. Kodėl taryba elgesi taip, lik norėtų, kad parlamentas ją nepasitikėtų? Vokietijos žiniasklaidoje net regioniniuose laikraščiuose diskutuojama apie tai, ar Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie šiandieno erdvės ar ne. Ir e, kalbame apie tai, kaip yra sprendžiamas šis klausimas. Yra problemų dėl saugumo, korupcijos. Ir šios problemos rūpi ne vien Vokietijai. Panašių nuomonių egzistuoja ir Suomijoje, ir Čekijoje. Č tarybai sustarti nebus lengva. Ir būtų logiška paklausti, kai bus sureaguota į žmonių susirūpinimą. Tačiau niekas to nedaro. Mes tik tai girdime begalinės spėlionės ir ilgiausias diskusijas. Ir tai kenkia beje Bulgarijos ir Rumunijos reputacijai. Manau, kad šias problemas reikia kuo skubiau spręsti. Pritariu tam, kas sakė ponė Weber. Manau, kad mes turime parašyti laišką tarybai, tą turėtų padaryti ponas Buzekas. Ir laiške reikia pareikalauti, kad būtų elgiamasi taip, kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Negalime leisti, kad Bulgarija, Bulgarija ir Rumunija taptų tokios situacijos įkaitėmis ir turime reikalauti visos mums reikalingos informacijos sprendimui priimti. Pone, pone Latford. Dėkuoju, pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką kolegos pasakė apie procedūrą ir tai, kad visiškai nepaisoma uh, žmonių išrinktų Europos parlamento narių teisų. Ir pritariu tam, ką pasakė mūsų frakcijos koordinatorė ponia Weber. Dabartinė situacija yra visiškai neprimtina. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, ir nu, nes nenoriu, kad kiltų kokiu nors nesusipratimu, yra tai, kad šis pranešimas dėl Rumunijos ir Bulgarijos turėtų būti svarstomas, atsižvelgiant į dabartinės teisinės aplinkybės. Tai yra tai, kad šiame pranešime mes galime kalbėti tik tai apie dalykus, kurie įeina į e, prisijungimo prie šengeno erdvės e, e, proceso vertinimą. Ir teisinio ryšio su tarp to proceso ir mūsų reikalavimų nėra. Ir todėl taryba taip ir elgesi, kaip, kaip jį daro. Tačiau man atrodo, kad ir labai keista, kad šie dalykai nėra tarpusavį susiję. Ir čia aš noriu, kad mane teisingai suprastumėt. Mano nuomonė ne, visiškai nėra susijusi su tuo, ką aš manau apie Bulgariją ar Rumuniją. Tačiau man, man tiesiog labai dažnai atrodo, kad uh, Mes e, pernik siaurai viską matome ES. Ir atrodo kiek keisto, kad tai, kad mes galime kalbėti apie pasienio kontrolę, apie prieigą prie domenų bazių, apie saugumą. Ir pamiršti teisingumo sistemos problemas korupcija ir įsivaizduoti, kad visos šios problemos niekiek nėra susijusios su šalies prisijungimu prie šiandienos uh, erdvės. Tačiau tokia yra dabar, uh, dabartinė teisinė tikrovė. Kad uh, ES viskas yra suskirstyta į atskiras sritis ir visiškai nepaisoma uh, E, ryšio tarp kai kurių sričių. Ir ponas Kolė savo pranešime kalba ne vien apie Šengeno informacinę sistemą, kalbėjo apie tai, kad mums reikėtų gal patobulinti sistemą ir surasti tokią informacijos sistemą, kuri leistų mums iš tikrųjų sukurti bendrą Šengeno erdvę. Aš manau, kad mums reikia pagalvoti, ką reiškia monitoringas, inspekcijos, vertinimai ir suprasti, kad e, tikrinti ir vertinti galiojančias sistemas reikia visuose valstybėse narėse. Tačiau net ir turėtume Lisabono sutartį, mes vis tiek uh, elgiamės pagal senąjį mentalitetą, pagal tai, ką aš vadinu diplomatų klubo mentalitet, e, mentalitetu. Tačiau tai, ką aš pasakiau, visiškai nėra susijęs su to, ką aš manau apie Bulgariją ir Rumuniją. Ir vertindami Bulgarijos pažangą turėtume atsižvelgti jos pažangą ir kitose srityse. Tačiau šiandien, šiandien to neprivalome daryti. Dėkuoju, ponas Balinesku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Koelijau už jo žanginę kalbą. Taip pat dėkoju ir už tai, kad jūs pasiūlėte sprendimą tinkamą kiekvieno scenarijos atveju. Dėkuoju kolegoms. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Prisijungimas prie šiandieno erdvės turėtų taps įmanomas tik po to, kai bus patvirtinti vertinimo grupės e, e, nuomonė. Ir Europos parlamento nuomonė yra labai svarbi valstybėms narėms. Sausio 20 dienos e, sprendimas pana Šavalio nuomonė. Jau apie tai žinome ir turime elgtis taip, kaip mums buvo pasiūlyta. Mums reikia šio pranešimo ir po to mes galėtume svarstyti šį pranešimą neįlinėme komiteto posėdėje, tik tai pakeitimus ir po to jis patektų į plenarinį posėdį ir tuomet mes galėtume priimti sprendimą dėl taip, kaip privalome tai padaryti. Toliau, dokumentai. Mums turi būti leista susipažinti su šiais dokumentais. Rumunija ir Bulgarija pareikalavo taryboje kad šie dokumentai nebebūtų laikomi slaptai. Tai, kad siūlo kolegos, yra paviešinti, leisti mums susipažinti su šiais dokumentais kuo skubiau, tam, kad mes galėtume kuo skubiau priimti savo sprendimą. Aš nenorėčiau kad prisijungimas prie ši, e, Šengeno erdvės nebūtų leistas Bulgarijoje ir Rumunijoje vien dėl administracinių priežasčių. Kodėl šios šalės negalės naudotis laisvo judėjimo galimybėmis, kodėl negalės laisvai kirsti sienų? Būtų tikrai nepriimtina, jei uh, šių šalių piliečiai negalėtų laisvai keliauti vien dėl administracinių kliūčių, kurios iškilo tarp dviejų institucijų. Todėl aš manau, kad mes turime tų, kuo skubiau priimti sprendimą. Ir dar kartą priminu, kad Rumunija ir Bulgarija pareikalavo, kad būtų leista parlamentui susipažinti su minėtais dokumentais, kad jis kuo skubiau priimtų savo nuomonę. Pone Stanoka. Dėkui, ponė pirmininkė esu turbūt viena iš paskutinių kalbėtojų, nors esu šešėlinė pranešėja žaliųjų frakcijos vardu. Pirmininkas įsiterpė sakydamas, kad tikrai jūs nebūsite paskutinė kalbėtoja. Bet bandykime, siūlo pirmininkas, nenukrypti nuo temos, nes dar turime panagrinėti kitą klausimą bet šešėliniai pranešėjai paprastai kalba pradžioj. Bet norėjau pasakyti, kad turiu privalumą, galėdama apibendrinti, kad mūsų visų nuomonė yra vieninga šioje situacijoje, kuri iš tiesų yra labai reta, retai pasitaikanti. Ko gero, tai taryba visiškai neto norėjo iš parlamento. Dabar turime gyvendinti tai, ką siūlė mūsų pranešėjas. Jo pasiūlymas aiškus, radikalus. Taip pat dėkoju pirmininkui už visus parašytus laiškus ir už aiškiai išdėstytą mūsų poziciją turint galvoje tarybos pasiūlymą. Aš esu iš tų, kuri, e, kurie negali prieiti prie šių dokumentų, o atstovauju šaliai, kuri prisijungia prie Šengeno erdvės per praėjusi, praėjusio etapo metu. Ir tikrai tikiu, kad Rumunija ir Bulgarija turėtų priklausyti šiandieną erdvėjai be jokių nepamatuotų trūkdžių. Nenorėčiau kalbėti labai ilgai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad žaliųjų frakcijos pozicija yra tokia, kad mes E, pilnai pritarėme pranešėjo pozicijai. Dėkoju. Dėkoju. Mes visuomet suteikėme šešėliniam pranešėjam žodį iš pradžių, bet nesuvokiau, kad šiame rengiant šį pranešimą buvo du šešėliniai pranešėjai. Bet paprastai taip visat šešėliniai pranešiai kalba pradžioj. Dabar ponas Kleis. Prašau kalbėti trumpai, nes dar yra nemažai kalbėtojų. Dėkui, ponė pirmininkė. Neplanavau kalbėti taip ilgai, kaip prieš tai kalbėjo kolegos, bet norėčiau padėkoti ponui Koelio už pristatymą. Jis visiškai teisus. Mes negalime e, leisti, kad parlamentas būtų išmestas iš mm, sprendimo, iš nuomonės. Parlamentui nebūtų suteikta galimybė e, pateikti savo nuomonės. Mes turime prašyti tarybos, kad jinai leistų visiems šio komiteto nariam ir visiems parlamento nariam susipažinti su dokumentais. Priešingų atveju kils daug problemų, nes pradės sklandyti gandai, kad viena šalis geresnė, kita blogesnė. Bet realią situaciją turime nuspręsti remdamėsi oficialiais dokumentais Frontexo, Eurojusto ir Europolo e, nariai paskelbė e, atitinkamą dokumentą dešimtų metų pavasarį apie Bulgarijoje ir Rumunijoje kylančias problemas, kurios ne tik susijęs su Schengenu, bet taip pat susiję ir su e, galimybė prisijungti prie Schengeno zonos tai galbūt mes balsuokime prieš Šengeno, e, prieš e, Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie Šengeno zonos. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir kolegom už paramą e, siekiant Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Turiu keletą pastabų, kurias norėčiau pateikti. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į ponę Latford. Aš manau, kad bendradarbiavimo ir patikros mechanizmas yra naudingas mechanizmas nes leidžia mm, Rumunijai ir Bulgarijai e, gerinti teisinę sistemą ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Šis mechanizmas nėra silpnoji vieta. Aš dirbau Rumunijos teisingumo mm, ministre, kai šis mechanizmas buvo pradėtas naudoti ir jis ir toliau bus naudojamas, nes yra naudingas parlamentas, remdamasis dokumentais, e, turi priimti sprendimą, bet jis turi išnagrinėti tos dokumentus ir galimybę prieiti prie dokumentų taip pat skirtų techniniams aspektams. Dar vienas komentaras. Nėra jokių priežasčių, dėl kurių prisijungimą prie Šengeno zonos, prie Šengeno erdvės reiktų nukelti. Techninis vertinimas leistų mums geriau paaiškinti Bulgarijos, Rumunijos ir ES piliečiam, dėl ko mes priemėme e, tokį sprendimą, o ne kitokį. Dar viena pastaba. Manau, kad reikia išlaikyti tą grafiką, kuris numatytas dabar. Tai yra, kad kovo mėnesį šios valstybės galės prisijungti prie Šengeno erdvės. Bet norėčiau dar kartą pabrėžti, kaip svarbu prieiti prie dokumentų. Dėkui, ponė Holmeier. E, ponė pirmininkė, aš esu iš regiono, kuriame irgi vyksta tokios diskusijos. Mes esame pasienyje su Čekijos Respublika ir žinome, e, žinome, kokia buvo situacija, kai Čekija prisijungė prie Šengeno erdvės, bet nors daug kas bijojo, nepadidėjo nei nusikalstamumas, nei sumažėjo darbo vietų. Taigi Šengeno nauda yra akivaizdi. Bet aišku, pritariu pranešėjui, kad turime turėti galimybę susipažinti su dokumentais. O kalbant apie saugumo aspektus, noriu pasakyti, kad valstybės narės galbūt dar nesuvokė, kad pagal Lisabono sutartį parlamentas irgi vaidina svarbu vaidmenį. Pradeda vaidinti svarbu vaidmenį Ir negali tai būti, kad tik pranešėjas ir koordinatoriai susipažins su dokumentu, o po to negalės pasakoti, kas tam dokumente yra. Dėl e, slaptumo priežasčių šį dokumentą reikia aptarti. Priešingų atveju, kaip mes galėsime, kaip parlamentas, paskelbti nuomonę. Taigi reikia gerbti Europos parlamento teisės, kuriuos numatytos Lisabonos sutartyje ir siekti, kad Lisabonos sutartis būtų įgyvendinta. Bet aš manau, kad taryba supras tą. Ir taryba turi spręsti tokius klausimus skaidriai ir atvirai. O jei kyla problemų, tos problemos turi būti aiškiai įvardintos. Kaip jau minėjau plenarinėje sesijoje, turime tiksliai žinoti, kur esame ir turime sugebėti kritiškai vertinti situaciją. Nes ir Bulgarijai, ir Rumunijai reikia didesnio iškumo, ir mums reikia didesnio iškumo. Priešingai, priešingų atveju situacija tampa neaiški, neaiški ne tik e, šalims siekiančioms narystės Šengeno erdvėje, bet ir šalims, kurios jau prisijungia prie Šengeno zonos. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėją Koelio ir dėkoju jam už tai, kad jis ne tik pristatė visą situaciją susidariusią su taryba, kuri nederamai elgesi, bet ir e, pasiūlė įvairiausius variantus. E, sureaguodamas į pristatytus faktus, norėčiau priminti dar vieną, dėl kurio mano padėtis Bulgarija patenka į labai sudėtingą padėtį. Ir šį kartą aš kalbu ne tik kaip lybė komiteto narys, bet kaip ir kaip tos kenčiančios valstybės pilietis. Gruodžio 16 dieną, kaip ponas Kalėjo minėjo, mes paprašėme, kad būtų pateiktas oficialus dokumento variantas. Turiu galvoje Šengeno vertinimo grupės išvados. Tačiau gruodžio 21 dieną Europos komisija jau turėjo laišką iš Vokietijos ir Prancūzijos, kuriame buvo sakoma, kad Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Šengeno zoną reikėtų atidėti, panaudojant tris skirtingus kriterijus, iš esmės techninio pobūdžio. At, susidaro įspūdis, kad sprendimas buvo priimtas iš anksto. Aš atsiprašau, gerbiami kolegos, bet diskusijos, apie kurias mes kalbame šiandien, viskas, kas vyksta ES institucijose, atrodo yra nenaudinga. Europos žiniasklaidoje, Europos visuomenėje ir dviejose mūsų aptariamose valstybėse yra nuolat kalbama apie dvigubus standartus. Visai neseniai kitos valstybės buvo įtrauktos į Schengeno zoną ir joms nebuvo iškeltos tos sąlygos. Norėčiau priminti, kad pirmininkaujanti valstybė ir komisija e, jau turės e, techninį pranešimą apie Rumuniją ir Bulgariją, kuriame bus išstatyta uh, E, pažanga pasiekta pagal bendradarbiavimo mechanizmą. E, šioje ataskaitoje bus matoma viskas, kas e, aprašyta ir Vokietijos bei Prancūzijos laiške. Aš šiuo požiūriu norėčiau visapusiškai paremti e, išreikštą norą e, paprašyti pono Buziko, kad būtų parašytas laiškas, kuriame būtų prašoma e, išspręsti šią problemą aukščiausių įmanomų lygių. Nes dėl dabar susidariusių aplinkybių iškyla labai daug įtarimų ir komentarų ir visi, kas yra suinteresuoti Bulgarijos ir Rumunijos įstojimu į Šengeno zoną, nei kiek nesuka galvos dėl tų techninių kriterijų kurie yra labai aiškiai aprašyti taisyklėse, tačiau e, jie turi būti patvirtinti politiniu sprendimu. Tada kyla klausimas, kam tai reikalinga, ar tai yra tik tai galios e, padalyjim, pasidalyjimas, E, artėjant svarbiems politiniams įvykiams ir Vokietija, Prancūzija diktuoja savo poziciją. Manau, kad apie tai reikėtų pakalbėti ir tiesą sakant, man labai e, nemalonu, kad mes turime grįžti vėl prie to klausimo. Šios valstybės yra pasirengusios techniškai būti Šengeno narėmis. Aš remiu poną Koelio, kuris sako, kad mūsų komitetas neturėtų išreikšti nuomonės tol, kol mes negausime visapusiškos informacijos apie dokumentus. Kitaip susidarys situacija, kai bus primami sprendimai nepagristi informacija. Ponas Lohan. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, džiaugiamės, e, mes akivaizdžiai matome, kad dabar susidurime su problema, kai e, negalime priimti teisės aktų demokratiškai. Taryboje, parlamente yra nustatytos tam tikros procedūros, tačiau tam tikrų taisyklių nėra laikomasi. Tai aktualu E, ir mums, nes negauname reikalingų techninių duomenų ataskaitai renkti. Aš atidžiai išklausiau, ką sakė kolegus iš skirtingų valstybių ir akivaizdu, kad ryškėja tam tikra tendencija kam, iš kai kurių valstybių narių. Aš pritariu pono Koelio pozicijai. Jis turi daugiau informacijos negu mes. Ir aš manau, kad mes turėtume iš esmės pasitikėti mūsų pranešėjai visapusiškai. Priešingai negu kad sako kai kurie kolegos, aš nemanau, kad mes galėtume balsuoti prieš, e, jeigu negausime informacijos. Mes turėtume čia taikyti demokratijos procesą. Demokratijos principai turi būti taikomi visose valstybėse narėse, visoms Schengeno erdvėms ir nereikia kurti naujų taisyklių. Uh, įsibėgėjus procesui. Manau, kad tai neturi nieko bendro su labai konkrečių ir tikslių e, sąlygų naujų įvedimu, kai kalbame apie Šengeno erdvę. Mes turėtume išaiškinti, kokia yra piliečių būklė. Tai yra ne, valstybių narių, kurios neseniai tapo ES narėmis piliečiai. Ir jeigu jie e, galėtų tapti Šengeno narėmis, jie e, aiškiai gautų daugiau judėjimo laisvės. Bet e, mes turime paaiškinti, kad e, turime pasitikėti nustatytomis taisyklėmis ir demokratijos principais, o dabar turime mes komitete pasitikėti nu, pranešėjų. Ir aš nemanau, kad mes būtinai turime balsuoti neigiamai. Lygiai taip pat aš nemanau, kad reikėtų daryti spaudimo tarybai, bet e, pirmiau turime išgauti reikalingus dokumentus. Ponas Boštinaru. Please. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar norėčiau perėti rumunų kalbą. Aparțin unui partid de opoziție din România. Aš priklausau Rumunijos opoziciniai partijai ir aš esu tarptų, kurie kritikuoja vyriausybę. Tačiau dabar aš kalbu ne kaip rumūnas, o kaip Europos parlamento narys ir galiu štai ką konstatuoti. Visų pirma, kriterijai, kurie yra taikomi kitoms valstybėms narėms, stojant į Šengeno erdvę, yra pakeisti apie tai aiškiai nekalbėjus. Arba atrodo yra siekiama tas taisyklės pakeisti. Tai e, pakeičia teisėkuros filosofijos pagrindinį principą, kurisgi yra, kad įstatymo negalima keisti post factum. Jeigu mes bandome tai padaryti, tai e, vis tik negalime grįžti į praeitį, negalime taikyti retroaktyviai. Rumunija ir Bulgarija e, vadovausi tais pačiais kriterijais kaip ir kitos valstybės. Mes galime prieštarauti toms nuomonėms ir pareiškimams, kurie yra išsakomi iš Bukarešto, kai kurie aišku jų yra visiškai nepriimtini. Tačiau čia mes kalbame ne apie tai, ką Bukarešto vyriausybė sako. Nepainikime dvi šalių klausimų, kurie kartais gali būti gana sudėtingi, su uh, tokiu straipsniu, kuriame yra sakoma, kad Šengeno kriterijai turi būti peržiūrėti ar panašiai. Tada sukursim tokią painiavą, uh, kad nei taryba, nei komisija, nei kurios valstybės narės nebesupras, kas vyksta ir niekas nebegalės priimti sprendimo. Sprendimo, kuris e, nebebus susijęs su objektyviais Schengeno kriterijais, o bus susijęs su politiniais kriterijais. Todėl mes, kaip Europos parlamento nariai, sveikiname pono Koelio nuomonę ir aš galiu pasakyti, kad mes turime reikalauti prieigos prie dokumentų, ir griežtai e, tais dokumentais vadovautis priimdami sprendimus. Balsuodami mes turime vadovautis techniniu pranešimu, o ne politinę poziciją, kuri neturi nieko bendro su Šengeno kriterijais. Dėkuoju, ponė Medelčiva. Dėkuoju, ponė Pirmke, aš taip pat norėčiau parengti, paremti kolegą Karlo Kalėjų ir pritarti visiems, kas kalbėjo apie tai, kad mes turime reikalauti iš tarybos, kad įleistų visiems komiteto nariams susipažinti su dokumentais dėl Bulgarijos Rumunijos prisijungimo prie šiandieno erdvės. Ir priežastis yra labai paprasta, kadangi tai užtikrins visišką skaidrumą ir sustabdytų bet kokias spekulacijas ir bet kokias diskusijas, kurių girdime begalę šiandien. Šiandien rodo, kad viską uh, sumetame į vieną uh, katilą. Uh, Prancūzija ir Vokietija turi savo politinių priežasčių ir būtent dėl to reikalauja, kad būtų pasiremta e, vertinimo e, nuostatomis ir kad neleistų būtų Bulgarija ir Rumunija prisijungti šiandieno erdvės. Taigi mes turime reikalauti, kad taryba pateiktų e, parlamentui visus dokumentus, o Prancūzija ir Vokietija turėtų išdėstyti ir išsamesnius argumentus dėl savo pozicijos. Taigi, mes turime pasakyti, kad mes tikimės, kad dialogas ir bendradarbiavimas tarp dviejų institucijų turėtų būti naudingas visiems ES piliečiams, įskaitant Bulgarijos, Rumunijos piliečiams, ir kad mes negalime leisti, kad egzistuotų nepakankamas skaidrumas, ypač tais atvejais, kai taikomos procedūros turėtų būti taikomos visiems vienodai. Tai yra mūsų prievalė to reikalauti Ir mes kartu su taryba turime daryti viską, kad Bulgarijos, Rumunijos bei visos Europos piliečių ir toliau mumis pasitikėtų. Dėkuoju. Nuomonių išgirdome labai daug. Man atrodo, kad daugiau niekas nenori pasakyti. Ko, Kolego, jūs norite dėl posėdžio vedimo tvarkos pasisakyti? Uh, Taip, man kilo mintis. Šiandien išgyvename precedento neturinčias aplinkybės ir gal mes galėtume kreiptis į teisininkų tarnybą ir jie taryba neleis mums susipažinti šiais dokumentais, gal jūs galėtumėt kreiptis į teisingumo teismą. Tai yra dalykas, kurį ir aš norėjau paminėti. Labai yra svarbu, kad visiems mūsų komiteto nariams būtų leista susipažinti su minėtais dokumentais tam, kad mes galėtume tinkamai priimti savo sprendimą. Šis uh, dokumentų paketas yra labai jautrus. Ir todėl turime galvoti ne vieną apie Lisabonos sutarties prievalių vykdymą, bet ir apie tai, kad lojalus tarybos ir parlamento bendradarbiavimas uh, yra mums visiems reikalingas. Yra ir dar vienas dalykas, tai yra principo klausimas, kuris yra labai svarbus, jei Europos parlamentas nori vykdyti savo funkcijas. Iš išsakytų nuomonių aš supratau, kad uh, Daug kas mano be abejo, kad e, reikia tinkamai vertinti pasirinkimą, prisijung, pasiruošimą prisijungimo prie šengino erdvės, tačiau iš principo mes visi taip pat sutarėme, kad tai yra visiškai neprimtina, kad mums neleista yra e, susipažinti šu, su dokumentais. Praeitą savaitę Budapešte kai e, aš tą minėjau, Ir mes parašėme pirmąjį savo e, laišką, kai e, dar pirmininkavo ES Belgija, dabar jau šiandien, šiandien pirmininkauja Vengrija ir mes turime ir toliau nenusileisti ir galvoti apie tai, kokių papildomų žingsnių reikia imtis situacijai spręsti. Rytoj vyks koordinatorių posėdis kuriame mes galėtume tokius žingsnius, galimus žingsnius svarstyti. Pavyzdžiui, mes galėtume svarstyti, ar nereikėtų kreiptis į teisininkų tarnybą ir gal netgi į Europos teisingumo teismą, siekiant užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi Lisabonos sutarties, ypač jos nuostatų susijusios su tarybos ir parlamento to bendradarbiavimo. Europos parlamentas e, turi nemažai teisėkuros galių ir turime jomis naudotis. Pono Koelio palaiko kolegos, kaip šiandien išgirdome, uh, Ir prieš tai steigdama žodį dar kartą pranešėjau, aš norėčiau paklausti tarybos ir komisijos atstovų, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Pirmininkaujančio šalies atstovė yra šioje salėje. Prašau. Köszönöm a szót, és eh, köszöntöm a tisztelt képviselőket. A délelőtt folyamán a kérdés, a dokumentum hozzáférés kérdésem. Eh, dėkui, ponė pirmininkė. Šiandien ryte jau buvo iškeltas šis klausimas dėl galimybės prieiti prie dokumentų. Vengrijos ministras Šandoras Pinteris jau jum davė atsakymą. Mes suprantame jūsų norą ir suprantame šio klausimo svarbą. Kaip pirminio metu ES taryboje Vengrija sieks sprendimo, kuris tenkintų visas šalis. Bet šio klausimo negalima atskirti ir nagrinėti atskirai nuo galiojančių tarybos taisyklių. Manau, kad mums pavyks ateityje rasti sprendimą dėl galimybės prieiti prie dokumentų. Dabar žodis komisijai. Komisijos atstovai yra pas mus atvykę, kiek aš žinau, Komisijos sovė, ar norėtume ką nors pasakyti? Ne, nieko nenoriu pasakyti. Komisija tiesiog norėtų užsakyti vieną pastabą. Komisija neatlieko jokio oficialaus vaidmens, e, sprendžiant dėl valstybių narių prisijungimų prie šiandienų erdvės. Gerai, tuomet e, žodį sutikiu ponui Koelio. Dėkui, ponė pirmininkė. Pateiksiu keturis komentarus. Manau, kad turime E, surenkti posėdį ir nuspręsti, kokia bus mūsų strategija. Aš siūlau, kad rytoj jisai bus, toks posėdis bus ketvirtą valandą, jeigu mm, visiems tai primtina. E, ilgai nediskutuosime. E, išsiųsiu visiems pranešimus elektroniniu paštu, taip pat ir šešėliniam pranešėjim. Mūsų mm, komitete buvo diskutuojama apie tai, kodėl kyla problemos dėl dokumentų susijusių su Bulgarija ir su Rumunija. Ir atsakymas buvo toksai. Nėra problemų su Bulgarija ir Rumunija, bet taryba tiesiog nenori, kad atsirastų precedentas turint, esant tokiom, e, tokiom procedūrom, kokios vyksta dabar. Tai yra, kad taryba nenori parlamentui suteikti galimybę prieiti prie dokumentų. Dabar pereisiu į anglų kalbą. Kai kurie iš mūsų kolegos uh, minėjo, kad mes turime išsakyti neigiamą nuomonę dėl šio klausimo. Aš nepritariu tokiai nuomoniai. Rumunija ir Bulgarija negali tapti institucinio nes parlamento ir tarybos kovos įkaitėmis. Aš siūlyčiau štai ką. Mes negalime leisti tarybai teikti, kad ji negali priimti savo sprendimo, galutinio sprendimo, dėl to, kad parlamentas neišsakė savo nuomonės. Taigi mes galime pateikti savo nuomonę, kurioje aiškiai pasakysime, kad mes neišsakome jokios nuomonės. Taigi savo dokument, parengtame dokumente galime pasakyti, kad negalime išsakyti jokios nuomonės dėl Bulgarijos Rumunijos galimybės prisijungti prie šiandienų erdvės, dėl to, kad negavome tokiam, tokiai nuomonė suformuoti reikalingų dokumentų. Ir paskutinis dalykas. Baroninė Latford e, išsakė labai įdomią pastabą. Ji kalbėjo apie Šengeno evoliucijos sistemą ir džiugiuosi, kad ji iškėlė šį klausimą. Kai kurie iš kolegų tikriausiai prisimena, kad e, aš siūliau, kad parlamentas atmestų pirmąjį komisijos pasiūlymą. Ta, ta ir padarėme ir todėl Baroso antroji komisija pateikė antrąjį pasiūlymą dėl Šengeno informacinės sistemos. Cecilija Malstrom komisijos paskelbtoje nuomonėje pasakė, kad ji mano, jog Europos parlamentas turėtų dalyvauti sprendžiant šį klausimą pagal bendro sprendimo procedūrą. Ir todėl Europos parlamentas kreipėsi į tarybą, būtent dėl to, kad mes turime vienodas teisėkuros galės su taryba. Ir ponia Baronienė visiškai teisingai pasakė, kad e, diskusijos dėl Šengeno e, e, erdvės vertinimo procedūros yra būtent ta diskusija, kurios metu mes galime apskritai kalbėti apie apie mūsų bendradarbiavimą šioje e, sistemoje. Dabar turima sistema nėra pati geriausia. Valstybės, kurios jau prisijungė prie šengino erdvėjas, pernelyg griežtai vertina šalių kandidačių galimybės e, prisijungti prie jos. Ir labai dažnai e, šios šalis savo akyje ir rastų nemato. visiškai neprimtina, kad kai kurios taisyklės taikomos kai kurioms šalims, o ne visoms šalims. Ir aš tikiuosi, kad jau kitą savaitę galėsime, galėsime uh, apsikeisti nuomonėmis dėl šengeno sistemos. Dėkuoju, ponui Koelio. Manau, kad buvo pasakyta daug įdomių dalykų. O rytoj koordinatorių posėdėje mes svarstysime kokiamis priemonėmis mes galėtume reikalauti, jog būtų atsižvelgta į Europos parlamento teisės ir prievalės. Ir kad Europos parlamentui būtų leista visomis teisėmis dalyvauti sprendžiant šį klausimą bei sprendžiant bet kokius panašius klausimus ateityje. Dėkoju. Dėkoju visiems. Dėkoju visiems. Ir dabar norėčiau, kad mes toliau dirbtume pagal darbo tvarkę. Prašyčiau, prašyčiau, kad tie, kurie nori išeiti, išeitų, o tie, kurie planuoja likti, e, nekalbėtų, kad galėtume dabar panagrinėti dešimtąjį mūsų darbo tvarkės punktą. Tai yra paskutinis šiandien mūsų darbo punktas. Šeštasis punktas buvo atidėtas, o septintąjį punktą panagrinėsime rytoj. Dešimtasis punktas - priekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas. Pranešėjas e, yra mūsų kolega Janas Mulderis. Norėtume išklausyti jo pristatymą. mūsų tas pranešė, pranešimas yra susijęs su komisijos pasiūlymu dėl reglamento, dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo. Ir siekiama sumažinti galimybę plačiai visuomeniai įsigyti tokios koncentracijos e, cheminės medžiagas, iš kurių būtų galima pagaminti savadarbius sprogmenis. E, manau, kad išgirsime ir apie komisijos pasiūlymą. E, Ta padarys komisijos atstovas, ponas Šiferis, po to kalbės ponas Mulderis, o po to sutiksime galimybę pasisakyti komiteto nariams. Taigi, žodis komisijos atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai. Kalbėsiu trumpai tas pasiūlymas yra labai techniškas, labai aiškus, lengvai suprantamas. Ir tas pasiūlymas lydi veiksmų planą, kurį ES parengė 2008 metais ir kuris buvo skirtas E, padidinti sprogmenų naudojimo saugumą. Ir čia siekiama sumažinti galimybę plačiai visuomenė įsigyti e, tokias medžiagas, kurios leistų namie pasigaminti sprogmenis. Ir taip pat šiuo pasiūlymu siekiama sudaryti e, gamintojams ir prekiautojams ES vienodas taisyklės vidaus rinkoje, kad ta rinka nebūtų išklau, iškraipoma dėl skirtingų saugumo reikalavimų skirtingose valstybėse narėse. Šios iniciatyvos politinis pagrindas, kaip jau minėjau, seka iš, e, išeina iš 2008 metais priimto veiksmų plano, E, numatyta 50 tų veiksmų, o turint galvoje e, atakas, teroristų atakas pastaraisiais metais, taip pat, pavyzdžiui, ir penktųjų metų sprogdinimus Londone, tai per tuos visus sprogdinimus buvo naudojami savadarbiai sprogstamieji įtaisai, kuriuos buvo galima pasigaminti. E, nusipirkus laisvai parduodamų cheminių medžiagų. Taigi komisija savo pasiūlymų ir siekia uždrausti tokių sprogmenų pirmtakų e, naudojimą e, plačioje visuomenėje. Tai yra neleisti, kad tuos sprogmenų pirmtakus būtų galima įsigyti laisvai. Ir taip pat e, siekiama parengti sąrašą, e, kuriame būtų nurodyta e, medžiagų koncentracija. Tai yra nurodyta koncentracija, iki kurios e, vienas ar kitas cheminės medžiagas būtų galima įsigyti laisvai ir taip pat koncentracija, kurią viršijus tų medžiagų nebūtų galima įsigyti. Tai skiriama tik plačiai visuomeniai ir tai nėra e, skiriama verslo sandoriams. Taip pat reikia nepamiršti, kad karinės tarnybos ir teisės saugos tarnybos naudoja sprogmenų pirmtakus ar jų mišinius. Šio pasiūlymo e, e, pagrindinė tikslinė grupė yra e, plačioji visuomenė, o gamintojams, komerciniams prekiautojams siekiama sudaryti vienodas sąlygas. Vyko konsultacijos rengiant tą minėtą į koncentracijų sąrašą, kuris yra priedė. Ir kalbant apie priemonių planą, kuris buvo priimtas 2008 metais, tai yra ekspertų komitetas, specialistų komitetas, mm, kuris konfidencialioje aplinkoje uh, E, būtent svarstė visus šios klausimus, remdamasis techniniais ir moksliniais duomenimis, kokios turėtų būti tos ribinės konsulta, e, koncentracijos. Ir būtent e, tų ekspertų išvadomis, tų specialistų išvadomis ir remiasi parengtasis priedas, kuriame pateiktos medžiagų koncentracijos. Kai kurios iš tų medžiagų uh, gali būti naudojamos ir buvo naudojamos netaip seniai vykusiose teroristų atakose ir jų nėra tam sąraše dėl to, kad jos yra labai plačiai naudojamos ir jų negalima įtraukti į tą sąrašą, kaip, pavyzdžiui, aliuminio miltelius. Jų nėra tame sąraše, nes juos labai lengvai galima praktiškai įsigyti, bet mes išvardijome kitas medžiagas, kurių tam tikra koncentracija jau yra pavojinga ir e, kurias bus draudžiama viešai pardavinėti, tikintis, kad tai padidins saugumą visuomenėje. Aišku, kad grėsmės problemos nuolat keičiasi, situacija keičiasi ir į tą bus atsižvelgta, tas yra numatyta e, šiame pasiūlyme, komisija e, gaus įgaliojimus pasikonsultavus su ekspertais keisti šio siūlomo reglamento priedus. Tas bus daroma palengvinta e, tvarka ir bus trijų mėnesių laikotarpis, kol tie planuojami pakeitimai įsigalios. Taip pat yra numatyta ir skubos procedūra, skubos tvarka, jei atsiranda kažkas iš tiesų naujo, su kuo anksčiau nebuvo turėta reikalų, tai tokiais atvejais numatytas šešių savaičių ar net dar trumpesnis laikotarpis E, pagristais atvejais, kai e, tų priedų pakeitimai bus atliekami ir e, įsigalios. Taip pat labai svarbus yra ir įgyvendinimo klausimas, tai yra valstybių narių atsakomybė, numatytas 36 mėnesių pereinamasis laikotarpis jis bus skirtas ir tiems, kas turės didesnės negu leistina koncentracijos medžiagas. E, pavyzdžiui, sandėliuose ar kur ar namuose. Taigi taisyklės yra praktiškos, e, nesudėtingos ir mes nemanome, kad kils labai daug diskusijų E, rytoj taryba pradeda techninio suderinimo darbo grupės darbą ir manome, kad taryba gan sparčiai dirbs nagrinėdama šį pasiūlymą ir tikimės, kad galbūt iki metų pabaigos jau bus e, dviejų institucijų dirbančių su šiuo dokumentu sutarimas. Tiek būtų mano komentarų. Ačiū, ponas Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, yra gana tiesmukiškas. Dabar visose 27 valstybėse narėse susidarė kitokia padėtis ir tai nėra e, palanku, nes tai skirtumais gali pasinaudoti teroristai, todėl reikia labai griežtai kontroliuoti esamą padėtį, kad pavojingų medžiagų nebūtų galima lengvai gauti. Man labiausiai rūpi E, problemos susijusios su šiuo sąrašu. Ar jis jau galutinai sudarytas? Aš esu susitikęs jau su pramonės atstovais, vakar susitikau su keletu, jeigu kas norės, galėsim dar daugiau susitikti, bet mes turim pasirūpinti, kad nebūtų išduotos licencijos e, tam tikriems žmonėms parduoti neįprastos koncentracijos medžiagas, ypač jeigu tos operacijos yra įtartinos. Jeigu yra kokių įtarimų, turėtų būti pranešama teisės saugos institucijoms. Duomenų apsauga be abejonės turi būti visapusiškai užtikrinta. Mūsų komitetas tuo turėtų pasirūpinti. O dėl kitų mm, pusių šis pranešimas man yra priimtinas ir aš manau, kad mes turėtume e, šį dokumentą užbaigti kuo greičiau. Ačiū. Thank you, Ačiū, ponė Mulderi. Dėkoju, kad taip glaustai kalbėjote. Dabar suteiksim žodį poniai Matiju, kur yra šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, galima sakyti, daugmaž taip pat mastau kaip ir ponas Mulderis apie šį pasiūlymą. Dabar mes jau gavome pakankamą informacijos iš Europolo ir jis sakė, kad tam tikras skaičius teroristinių veiksmų buvo organizuoti e, iš produktų, kurie yra prieinami prekyboje. Tai e, ir taip pat matome, kad buvo bombos gaminamos namuose. Komisija pateikė reikalinga teigiama pasiūlyma to požiūriu. Ir kaip ir pranešėjas sakė, priedų sąrašas, e, priedesantis sąrašas yra e, pats svarbiausias šio teksto elementas, todėl gal reikėtų tą sąrašą peržiūrėti dar kartą šiek tiek vėliau. E, kita vertus, licencijų sistema yra gana sudėtinga ir galbūt mes galėtume rasti kokį paprastesnį variantą, mažiau biurokratišką ir pigesnį valstybių narių administracijoms variantą, kad jos galėtų dirbti veiksmingiau kovodama su terorizmu ir kad būtų tenkinami tie saugumo reikalavimai, kuriuos keliame visai Europos Sąjungai. Aš manau, kad mes turėsim galimybę tą temą aptarti vėliau. Ačiū. Merci à vous, Madame Mathieu. Ačiū, ponė Mathieu. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, prašom, ponas Bronks nori. not known for my enthusiasm for European legislation. Aš dabar nekalbėsiu apie savo entuzijazmą Europos teisėje, kurai, bet e, aš norėčiau išsakyti, kad man šiuo atveju labai rūpi tai, kad šis teisės aktas įsigalios prieš, po šešių mėnesių. Ir kol kas mes būsime tam tikrą pagundą pramonininkams ir mažmenininkams e, neformaliai registruoti savo pirkimus. Kai tiek anksti paskelbėme, kas bus draudžiama, tie, kurie norės e, kaupti nereikalingą informaciją, tą darys paskubomis dabar. Ar yra koks nors mechanizmas, kuris leistų bent jau fiksuoti tuos žmonės, kurie perka kenksmingas medžiagas? Aš įsivaizduoju, kad dabar uh, E, dabartinėmis aplinkybėmis e, tas medžiagų pirkimas, pardavimas yra visiškai nekontroliuojamas. Pavyzdžiui, išgi galiu rytoj nueiti į bet kokią vaistinę ir nusipirkti neribotą skaičių vienos ar kitos medžiagos, e, nepriklausomai nuo jos koncentracijos. Atrodo, kad dabar nėra jokių apribojimų ir niekas net netikrina mano tapatybės kortelės. Dėl to man yra neramu. Thank you. That... Uh, Dėkuoju. Panašu, kad daugiau niekas nenori nieko pasakyti, tuomet gal pona Šifris, komisijos atstovas, galėtų pakomentuoti išsakytas pastabas. Uh, thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Kaip aš minėjau savo pirmojo kalboje, mes konsultavomės su sektoriaus atstovais. Veikia nulaikomis prikursorių komitetas, kuriame yra rengiamas ES sprogmenų veiksmų planas. Ir šis komitetas posėdžiavė kaip tik dabar. Ir aš visą dieną šiandien tariausi su sekt, įvairiais sektoriaus atstovus, įvairiais uh, ekspertais ir mokslininkais. Kolegos, Mes e, su malonumu Jums pranešime apie. Mes, atsiprašau, e, informuojame mūsų kolegas apie taip, kaip svarstomas ryšys dokumentas, e, žino ir apie tvarkaraštį ir be abejo jiems taip pat yra žinoma ir apie visas į sąrašų įtrauktas medžiagas. Šiame komitete posėdžiauja ekspertai ir jie puikiai žino, kas tai yra per medžiagos. Ir kiek mums yra žinoma, kad kai kas netgi pradėjo keisti savo gamybą tam, kad prisitaikytų prie šio būsimo teisės akto. Ir tačiau kol kas mes, dar, mes neturime domenų apie tai, kaip tai paveiks jų darbą. Bet bet kuriuo atveju būtų gerai, kad prieinamasis laikotarpis būtų kuo ilgesnis. Jei šis dokumentas įsigalios uh, iki šių metų pabaigos, tuomet mes ragintume jūs nepamiršti, jog būtina nustatyti gan ilgus perinimuosius laikotarpius, kurie būtų tinkami visiems. Dėkuoju. Tai tiek šiandienai. Aš norėčiau Jums pri, pri, priminti, kad kovo 16 ar 17 dienomis mes svarstysime šį pranešimą. Tai tiek darbo šiandien. Darbą tęsime rytoj 9 val. ryto. Dėkuoju.